prasidėjo tylioji revoliucija, kuri turėjo pakeisti mūsų pasaulį. Antrojo pasaulinio karo e, pagrindu buvo sukurtas projektas, e, kuriam neprilygo niekas. Jo dėka e, priešai ištiesė rankas vienas kitam įsivyravo taika, tautos išsigelbėjo nuo diktatūrų. Mes sukūrėme patį pažangiausią socialinį modelį, sukūrėme geriausią sveikatos apsaugos sistemą pasaulyje. Bendrai sukūrėme Europos visuomenės modelį, kuris mums leidžia kiekvieną dieną gyventi geriau. Tai yra demokratijos, taikos, laisvės, solidarumo modelis. Vienas toks pasaulyje. Norime didžiuotis tuo, kas pasiekta. Norime ginti tą sąmonę, kuri leidžia mums žinoti, iš kur mes esame. Karui daugiau ne prisiekė prieš 60 metų vyrai ir moterys jau patyrę du siaubingus karus. Krovinų kovų vaizdai dar nebuvo išdilę iš jų atminties, žaizdos dar nebuvo užgyjusios, namai neatstatyti. Turint omenyje kokia buvo aplinka, ta jų idėja buvo beveik surrealistinė. Norėdami užkirsti kelią kitiems karams, jie pasiūlė tyliosios re revoliucijos idėją. Nestiprinti sienas, o jas panaikinti. Nekovoti, o ištiesti ranką ir atkelti parklupusį ne amžinai keiksnoti nusikaltelius, tačiau jiems atleisti, nestiprinti sienas, tačiau atidaryti, pakelti šlagbaumus, ne proteguoti nacionalinės ekonomikos, tačiau glaudžiau susijęti įvairių šalių ekonomikas. Ne pavieniui, o bendrai iš vien eiti ateities keliu. Tai buvo tos moterys ir tie vyrai, e, kurie sudarė Anglės ir Plieno sąjungą su Robertu Šumanu prieš akiją, prieš 62 metus e, sukūrė veiksmo solidarumą. Jie suvokė, kad norint gyventi Europoje kartu, sambuvyje, būtina veikti kartu. Supratimas, kad mūsų interesai nėra atsiejami nuo mūsų kaimynų interesų. Suvokimas, kad mes pavieniui esame silpni, o bendrai esame stiprus. Taigi e, šis suvokimas leido žmonijos istorijoje sukurti unikalų visuomenės modelį, paremtą taika, laisvę, demokratiją, lygybę, gerovę ir solidarumu. Šie steigėjai ir šios steigėjos e, pasitelkė savo patirtį, ieškodami atsakymo. Drasu buvo pasakyti, kad e, turime ieškoti bendro atsakymo. Ir ta drąsa turėtų mus lydėti ir šiandien, e, stebint didėjančius bedarbių skaičius ir ekonominę krizę. Turime prisiminti dešimtmečius lydėjusią sėkmę ir tikriausiai šiandien būti drąsiais mums yra daug paprasčiau nei buvo mūsų senelėms ir senelėms. Šis supratimas, kad reikia veikti kartu, yra reikalingas. Ponios ir ponai, mūsų protėviai sukūrė Europą gyvendami griuvėsiuose. Mūsų protėviai sukūrė Europą ir gyveno badaudami. Mūsų protėviai sukūrė Europą, o buvo nuniokoti karų, buvo našlės ir našliai grįžę iš kankinimų lagerių. Ir vis dėlto jie atrado savyje drąsos pasakyti, kad jie veiks iš vien Nepaisant tos žiaurios istorijos, kodėl mums dabar susikoncentravimas į savo nacionalinius interesus yra daug svarbesnis nei bendro sprendimo ieškojimas. Kodėl krizė mus skiria vietoj to, kad glaudžiau sujungtų? Tai buvo didysis Europos integracijos pasiekimas, o šiandien mes jį kvestionuojame. Tai yra euras ir laisvas asmenų judėjimas. Kas suteikia Europai didesnę prasme nei laisvė dirbti nepaisant sienų, gyventi ir keliauti visoje Europos Sąjungoje. Erasmus kartai tai yra savame suprantamas dalykas, kad jie gali keliauti be pasų kontrolių. Ką mes norime leisti atimti iš savęs? Norime leisti atimti iš savęs Schengeno erdvę. Tuo tarpu tai yra ES pasiekimas. Turėtume ieškoti solidaraus bendro veikimo. Turime kalbėti apie bendrą Šengenos erdvės valdyseną. Tik tai leis mums išspręsti šiandienos problemas. Keletą žodžių apie eurą. Euras turėjo sutelkti Europos tautas, tuo tarpu dabar jis tapo nacionalinio egoizmo simboliu. E, panašu, kad jis gali tapti ir mūsų išsiskyrimo e, simboliu. Grįžimas prie nacionalinių valiutų būtų e, fatališkas politinis ir ekonominis praradimas mes pasidalintume į įvairius, įvairias zonas, vėl grįžtume prie nacionalinių valiutų, Ispanijos pesetų, Prancūzijos. E, Franko. Manau, kad vargu ar gebėtume tuo met išgyventi konkurencingame pasaulyje. prarastume tą politinį svorį, kurį turėjome ir už mūsų klaidas mokėtų silpniausi žmonės. Europos parlamente mes jau keletą metų reikalaujame didesnės biudžeto disciplinos, tačiau Europos parlamentas taip pat reikalauja ir augimo pakto. Mes žinome, kad veikdamos atskirai valstybės paskęs didžiojoje pasaulio rinkoje. Tik sutelkę savo jėgas galime atsispirti didėjančiam nedarbui. Europos parlamente mes jau seniai reikalaujame tinkamai subalansuotų biudžetų. Ponios ir ponai, aš pats asmeniškai esu giliai įsitikinęs, kad subalansuoti biudžetai yra reikalingi ir e, suvokiant atsakomybę prieš kitas kartas. Aš nesuprantu, kodėl daug aš šiandien finansuojama tai, kad mano vaikai ir mano anūkai visą savo gyvenimą privalės mokėti už tai, ką aš šiandien išleidžiu, kaip aš gyvenu. Štai kodėl mums reikalinga biudžeto disciplina. Dėl to niekas nebejoja. Tačiau šis parlamentas sako, kad betaupimo programų reikalingos augimą skatinančios iniciatyvos. Mes jau keletą metų kalbame apie finansinių sandorių apmokestinimo mokestį. Kaip niekad anksčiau Europos parlamentas sugebėjo vieningai priimti sprendimą dėl mokesčių vengimo, dėl finansinių sandorių apmokestinimo mokesčio. Ponios ir ponai, noriu pridurti, kad tokiose krizinėse situacijose kaip dabar tikrieji patriotai yra tie, kurie padeda savo šalims, o ne bando išvežti kapitalą iš savo šalies, nedalyvaudami solidarume. Kas suvokia Europos augimo svarbą, Nepamirškime, kad gegužės 23 vyks vadovų susitikimas. Taigi, kas tai suvokia, e, turi ieškoti tinkamų atsakymų. Taip pat turime pripažinti, kad reikalingas ir finansavimas. To dėl Šumano dieną turime atsisakyti ketinimų apkarpyti ES biudžetą pasidavus populistiniams įtikinėjimams. ES biudžetas yra investicijoms skirtas biudžetas, kurio dėka bus sukurtos naujos darbo vietos, atrastos paskatos augimui. Mums reikalingos investicijos vardan mūsų visų ateities. Niekam nereikia daugiau augimo pakto, kaip mūsų jauniems žmonėms, mūsų jaunuomenė panašu, kad gali tapti prarasta karta. Jauni 18-mečiai, 30-mečiai praėjusią savaitę buvo susirinkę Ispanijoje. Visos akademikės, visi akademikai, kartais turintys net keletą akademinių laipsnių, jie visi dabar yra bedarbiai šie jauni žmonės neatsakingi už tai, kad krizė įvyko, tačiau jie moka neproporcingai didelę kainą už tai, kad valstybės ir bankai būtų išgelbėti. Manęs paklausė jauni žmonės, taip, mes e, toleruojame, kad 750 milijardų jūs skirsite sistemai stabilizuoti, tačiau kada skirsite milijoną mums? Jau šiandien kas ketvirtas europietis e, iki 25 metų yra bedarbis. Kai kuriuose šalyse tas skaičius yra 50 procentų. Turime keisti mokymo sistemą. Robertas Šumanas savo laiku kalbėjo apie tai, kad reikia veikti solidariai. Norėdami apsaugoti Europą nuo recesijos, turime išlaikyti darbo vietas, kurti naujas darbo vietas. Ir būtent tai bus veiklos solidarumas. Europa stipri, susivienijusi ir solidari. Tai turime suvokti siekdami apsaugoti Europą duo, nuo beprasmybės. Norime, kad sprendimų prieimimo procesai būtų aiškus, alternatyvos aiškios. Tai yra tai, ko žmonės iš mūsų tikisi. Mes norime e, suvokti solidarumą. Norime, kad nebeliktų skirtumo tarp mažų ir didelių valstybių, tarp skurdžių ir pasiturinčių žmonių. Mes suvokiame, kad mes esame vertybių sąjunga. Vertybės yra mūsų identiteto pagrindas. Mes norime prisimti atsakomybę už e, reiškinius pasaulyje. Praėjus metams nuo arabų pavasario norime padėti savo partneriams e, keitimosi procesuose. Aišku, vis daugiau žmonių nenori daugiau Europos, tačiau aš tuo netikiu. Tai parodė ir rinkimai Prancūzijoje ir Graikijoje, kaip tik uh, E, europietiškųjų debatų akivaizdoje išaiškėjo, kad žmonės labai puikiai suvokia savo priklausomybę vienas nuo kitų. Yra suvokiama, kad problema vienoje šalyje reikš ir problemas kitoje šalyje. Tai rodo, kad žmonės suvokia, kad sprendimo ieškoti privalu visiems. Kolegės ir kolegos, Europos Sąjungai pavyko pats e, neįprasčiausias ekonominis ir politinis eksperimentas. Šumanas įtvirtinęs 58 metais Romos sutartyse tam tikrus reikalavimus, galbūt nenumatė, kad šiandien 500 milijonų gyventojų gyvens 27 valstybių sąjungoje. Portugalija, Ispanija nuvertė savo diktatūras. Mes atsisveikinome su kolega, kuris aktyviai dalyvavo išsilaisvinimo judėjime. Prieš du dešimtmečius buvo nugriauta Berlyno siena, pasikeitė Sovietų sąjunga, buvo atvertas kelias Europai susivienyti. Buvo atsisakyta dirbtinio mūsų kontinento padalyjimo geležinę uždangą. Galimybė įstoti į Europos Sąjungą paremė demokratinius procesus rytų ir centrinėje Europoje, taip prisidėdama prie didesnės gerovės tame regione. Daugelis piliečių tikisi, kad naujų valstybių įstojimas į Europos Sąjungą keis jų gyvenimus. Tiesa, nedaugas galvoja, kad mūsų gyvenimas nuo to keisis. Dabar mes galime pasidalinti ir naujai įstojusių valstybių patirtimi. Aš didžiuojuosi tuo ir šiandien, Europos dieną, galiu pasakyti, e, kad aš didžiuojuosi savo kolega iš Lenkijos, Jerži Buzeku. Aš didžiuojuosi, kad galiu eiti savo pareigas, perėmęs jas iš jo rankų. Mm. Ši patirtis rodo, kad mes esame vienas kontinentas, kuris yra kartu stiprus ir kuris bus stiprus veikdamas iš vien. Europos vertybės yra tos pačios - demokratija, laisvė, solidarumas, pagarba žmogaus teisėms. Niekas neturi pamiršti, kad mes e, išgyvename kovas, kuriuose bandoma išsilaisvinti iš priespaudos, bandoma uh, atsigręžti į demokratinės vertybės. Diktatūros pietų Europoje nesugriuvo kaip savaime suprantamas dalykas, jos buvo inicijuotos taikių procesų. Taikūs procesai vyko ir e, kitose Europos valstybėse. Buvo pasipriešinta stipriam režimui Daug aukų šie režimai nusinešė ir daugelis jūsų taip pat dalyvavo tose procesuose. Jums mes taip pat esame dėkingi. Likščiol jūs esate laisvės kovotojų pavyzdys. Pavyzdys ir arabų pavasario šalims, kurios pakilo kovodamos prieš savo diktatorius. Nuostabu, kad šios šalis prisimena revoliucionierius Europoje. Ir taip keista, kad šiandien mes neįvertiname tuo metinių revoliucionierių veiklos svarbos. Prieš 60 metų prasidėjo tylioji revoliucija, kuri pakeitė pasaulį. Europa parodė, kad teisingumas, taika, laisvė, solidarumas yra vertybės, kurias galime suderinti. Teisingumo ir demokratijos, laisvės ir solidarumo dermė, nepaisant sienų, nepaisant tautų skirtumų. Tai ir yra mūsų europietiškojo socialinio modelio pavyzdys. Tai yra pavyzdys, kad teismai gali būti nepriklausomi, kad gali būti teikiamos medicinos paslaugos, kad uh, švietimas ir mokymasis yra prieinamas visiems. Tai yra parlamentinės demokratijos modelis, dalyvaujant visiems. Tai yra lygybės modelis ir įprasmintų piliečių teisių modelis. Tai yra demokratija, kurioje yra laikomasi aukščiausių socialinės apsaugos, klimato apsaugos standartų. Mes šiandien sukūrėme tokią sistemą, kurioje nebeliko mirties bausmės, kurioje vaikai nepriversti dirbti. Mes sukūrėme tokią sistemą, kurios centre yra žmogus. Tai yra ta sistema, kurioje aš noriu gyventi. Aš tikiu, kad jūs taip pat. Noriu, kad mano vaikams ir jų vaikams liktų ta pati visuomenė. Tačiau jokių amžinybės garantijų mūsų visuomeniai suteikta nėra. Europoje, norėdami išlaikyti savo socialinį ir ekonominį modelį, turime jį ginti, ypač globalizacijos iššūkių perspektyvoje. Tai nėra savaime suprantamas dalykas. Turime kiekvieną dieną kovoti dėl šio modelio ir šiandien Europos dieną turime suvokti, iš kur mes atėjome, ko pasiekėme. Ne, kad kažką įrodytume savo, tačiau klausydami istorijos, nes istorija mums primena, kad tai, kas pasiekta, reikia saugoti. Tai, kas pasiekta, yra puikus pagrindas teisingai, stabiliai, laisvai, taikiai ateičiai. Ačiū. Labai ačiū uždėmesi. Ačiū už ir tiems, kurie plojo. Dabar žodis EPP frakcijai ponui Doliu. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, šiandien mes žymime Europos dieną. Ši gegužės devintosios šventė yra ypatingai svarbi Dabar pergyvename delikatų ES momentą, kalbant apie ekonominę, jos plėtrą ir politinę taip pat. Nuo Roberto Šono deklaracijos pasirašymo praėjo daug laiko, tačiau niekada dar savo istorijoje mes ne, nematėme kitur tokios taikos ir teisingumo erdvės, nepaisant dabartinės krizės. Mano šalis sumokėjo didelę kainą, kad galėtų suprasti, kad tarp mūsų ir mūsų kaimynų didelių skirtumų nėra. Mes žinome, kas yra tolerancija, kas yra solidarumas, kurie įveikia individualizmo apraiškas. Gerbiami kolegos, kraštutinių jėgų ir populistų iškilimas verčia mus reaguoti. Tiek kairieji, tiek dešinieji populistai Europoje neturėtų turėti vietos. Aš kviečiu tradicinius politikus prisiminti, kad jie nieko nelaimės, o greičiau pralaimės, jeigu kraštutiniams politikams ir jų kalboms neužkirs kelio. Neturime laikytis demagogijos. Nereikia skatinti tokių iliuzijų, kurios po to piliečio, piliečio akis yra nuviliamos. Turime kurti demokratinę Europą. Aš jau sakiau, kad Europa pergyvena sunku laikotarpį. Būsimi sprendimai bus lemiami mūsų šalių ekonomikos stabilumui ir socialiniai sanglaudai. Skolų krizė. Išpoliai, kurios patyrė mūsų valiuta rinkose šiuo pastarųjų metu, bent jau leido mums suprasti, kad daugelį e, šalių vykęs švaistimas turi savo pasiekmes. Europos parlamente mes priėmėme šešių e, teisės aktų paketą. E, priėmėme taip pat dviejų teisės aktų paketą. Taip pat kalbame apie galimybės priimti sprendimus ir ištaisyti padarytas klaidas. Mūsų pastangos tik prasideda. Turime jas išlaikyti ir toliau. Neturime atsitraukti. Daugiausia šių politinių diskusijų metu, kai kalbama apie ekonomikos augimą ir finansų sanavimą, mane neramina labiausiai keletas dalykų. Daugelis pasisako už gerą finansų valdymą, kiti pasisako už ekonomikos augimo skatinimą. Visa tai yra vieno medalio dvi pusės. Tai yra tarpusavį suderinami dalykai. Ta nekartą sakėme plenarinių sesijos metu. Realybė yra tokia, kad negalima atsėti vieno, vieno nuo kito deficito mažinimo ir ekonomikos augimo. Jeigu ekonomika neauks, nepavyks sumažinti skolų. Kuo didesnis bus augimas, tuo greičiau susidorosim su skolomis. Tai štai priemonės, kurios skatina ekonomikos augimą, negali būti papildomų išlaidų sinonimas. Nebeturim tam lėšų. Realybė yra štai kokia. Tiek, kiek labiausiai išlaidavusios šalis nesims mažinti savo skolų, šalis, kurios deda geros valdysenos pastangas, tiesiog nebegalės rodyti savo solidarumo. Nebebus iš ko. Gerbiami kolegos, iš pasitikėjimo turi atsirasti pasitikėjimas, iš, iš pasitikėjimo turi atsirasti ekonomikos augimas ir bendras darbas. Aš netikiu dirbtinėmis ekonomikos augimo skatinimo priemonėmis. Būtent reikia skatinti mūsų ekonomikos konkurencingumą pasaulinėme kontekste. Europos ateitis yra daug žadanti, su sąlyga, kad visi prisimtume mūsų tenkančią atsakomybę ir kad įgyvenintume tuos sprendimus, kuriuos jau priėmėme. Mes žinome, ką reikia daryti. Mes žinome, kad reikia baigti kurti vieningą rinką, investuoti į mokslo tyrimus e, ir e, plėtrą, tam, kad galėtume 21 amžiuje turėti stiprią ekonomiką. Reikia mažinti administracinės išlaidas tam, kad mūsų mažų ir vidutinių įmonių potencialas auktų. Mums reiktų sanuoti viešuosius finansus, nes taip tik tai galėsime užtikrinti stab, savo šalies finansų stabilumą ir paskatinti užimtumą. Šumano deklaracija europiečiams nubrėžė naują, naują kelią, naujas gairias. Ir šiandien mes esame labiau negu bet kada susiję vieni su kitais, esame solidarūs, atsakingi vieni prieš kitus. Visa tai reiškia, kad turime siekti bendrų biudžetų tikslų. Ta jau darome. Taip pat turime kalbėti apie socialinę ir fiskalinę konvergenciją. Šis solidarumas sėkmingai veiks tik tada, jeigu visi dės savo reikiamas pastangas šioje srityje, jeigu visi sanuos savo finansus ir sieks tvaraus ekonomikos augimo. Ir baigdamas pasakysiu štai ką. Roberto Šumano deklaracija mums pateikė projektą taikai. Tai yra sėkmingas projektas. Tačiau apibendriamas pasakysiu štai ką - atsakomybė, solidarumas ir entuzijazmas bei įsitikinimas tuo, ką darome, padės įgyvendinti tą projektą užimtumui skatinti ir ekonomikos augimui užtikrinti. Dėkoju. Labai ačiū kolega Dol, socialistų ir demokratų progresyvio alijanso vardu, kolega Svoboda, šešios minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia pirmininkė, jūs kalbėjote apie pasikeitimus ir apie iššūkius, tačiau yra ir nusivylimų. Kaip antai Graikijos rinkimų rezultatai yra nuvilintys, tačiau ir graikai nusivylę Europą. Jie pasimetę, jie prieštarauja prieš socialinę neligybę. Europa reikalauja ekonominių reformų, tačiau reikia siūsti ir e, reikiamą signalą. Taigi Europos visuomenė stengiasi užtikrinti europinių vertybių įgyvendinimą, socialinį teisingumą. Norėčiau pasveikinti François Hollande su išrinkimu į Prancūzijos prezidento postą ir manau, kad pakeitimams yra atėjęs laikas būtent dabar. Und, uh, und wie Kein Sozialdemokrat Martin Wolf. Martinas Wolfas Financial Times šiandien parašė, kad Oland yra vienintelis iš Europos lyderių, kurie turi gebėjimų pabandyti išvesti Europą iš krizės. Ir tai turime turėti omenyje. Tik taip Europa išbris iš krizės. Noriu, kad visi, ypač dešinioje, dešinėje pusėje, suprastų, kad Europoje kalbama ne tik vokiškai, tačiau ir prancūziškai, tačiau visų pirma socialdemokratiškai kalbama Europoje. Europos diena e, primena žlug, žlugdžiusius karus, milijonus mirusių žmonių, kurie siekia sukurti taiką Europoje. Ir tas projektas e, šiandien vis dar žavi, tačiau Europa yra daugiau nei tai. Turime ginti socialinę taiką, turime ginti silpnuosius. Yra dabar daug neramumų, žmonės pradeda jaustis nesaugiais. O to rezultatas, jie tiesiog remia kraštutinėsias jėgas. ES vis susiduria su politinės sistemos žlugdymo grėsmėmis. Tačiau Mes iš tikrųjų neturėtume kovoti tarpusavėje ir mes nenorime e, karo su migrantais e, priešingai. Mano frakcija ir aš nuolat e, tai akcentavau. Taigi mano frakcija nepasisako prieš ES biudžetą, tačiau dabartinis biudžetas krypsta visai kita linkme. Nėra numatyti numatytas finansavimas investicijoms. Per pastaruosius metus investuojama vis mažiau, kuo užsieima mūsų vyriausybės. Mūsų vyriausybės vietoj to, kad kurtų naujas paskatas augimui, taupo. Tiesa, lietai prasideda apmąstymo laikotarpis Mums nereikia jokių raminamųjų, mums nereikia e, jokių tuščių pažadų. Ir iš ties mums reikia auksinės taisyklės, tokios taisyklės, kuri apimtų biudžeto discipliną ir investicijas į augimą ir užimtumą. Mums nereikia kažkokių kitokių auksinių taisyklių, mums nereikia dirbtinų taisyklių, kurios e, atseit padidintų užimtumą. Reikia naujų darbo vietų jaunimui. Ar jaunimas tikės Europą, stebėdamas tokį didelį nedarbo lygį jaunimo tarpe? Todėl mes reikalaujame užimtumo ir mokymo garantijų jaunimui Jaunimui to reikia, tik tada jaunimą įtikinsime Europą. Socialinė Europa turi įtraukti visus žmonės dirbančius Europos Sąjungoje ir migrantus. Ypač turime savo žvilgsnį nukreipti į tuos, kurie yra gimę Europos Sąjungoje, tačiau traktuojami kaip užsieniečiai. Įtrauktis, integracija turi apimti visus. Šis aspektas turi būti įtrauktas ir į politinio sprendimų prieimimą. Turime pamiršti izolaciją, kalbėti apie įtraukimą ir įtraukti. Marine Le Pen jau apie tai kalbėjo ir Graikijai taip pat galime pasakyti, kad ES yra ir jūsų namai, jūs turite jaustis kaip namuose. Mielas kolegės, mėly kolegos, frakcijoje pakvietėme jaunus žmonės pasisakyti apie ES ateitį ir buvo kalbėta apie tai, kad krizė nėra dievo rykštė, ji yra sukurta žmogaus. Parlamentas turi suvokti, kokiu svarbiu laikotarpiu gyvename. Kartu turime užtikrinti, kad socialinis teisingumas ES būtų atstatytas. Mano funkcija yra sustiprinti Europą, ginti ją, ginti tą modelį. Jūs, ponė pirmininkė, taip gražiai kalbėjote apie bendrą Europą, kur yra mūsų Europa, mums visiems. Vielen Dank, Herr Svoboda. Das Wort. Labai ačiū, ponia Svoboda. Dabar Libe frakcijos vardu, ponas Verhofstadt. Dėkuoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Ponas Svoboda perfrazavo naująjį Prancūzijos prezidentą. Jisai sakė, jog pokyčiai tai dabar pradės e, jaustis. Aš sakyčiau, kad mums reikia Europos dabar ir Europa turi keistis dabar gegužės 9 dieną. Suprasdamas krizės gilumą ir rimtumą, krizės, kurioje šiandien esame, nes mes turime pripažinti tai, mes turime pripažinti, jog šios krizės e, rimtumas marginalizuoja Europą pasaulinėje arenoje. Europą riboja dabar jos e, ekonomikos augimas ir tuo pat metu kylančios šalis atvirkščiai e, yra daug geresnėje e, ekonominėje tendencijoje. Taip pat turime atsižvelgti į demografinės tendencijas. Pasaulyje greitai gyvens 10 milijardų žmonių. Europa yra susiskaldžiusi į nacionalinės valstybės, to tarpu pasaulis vis labiau vienijasi ir iškyla naujos ekonominės ir politinės imperijos. Priešingai tam, kas yra sakoma, dažnai ši krizė, su kuria mes susidurime Europoje, nėra pasaulinės ekonomikos krizė. Tai netgi nėra pasaulinė finansų krizė. Tai, ką mes šiandien išgyvename, yra Europos krizė. Ir būtent Europos valstybių krizė. Jau keletą metų, mes turime tai pripažinti šiandien, gegužės 9 dieną, Europa plaukia neturėdama kurso, neturėdama vilties, neturėdama tikslo ir nesugeba rasti ilgalaikių sprendimų. Šiandien, gegužės 9 dieną, užuot sveikinę vieni kitus šios dienos progą, mes turime suprasti, suvokti, jog esame e, jog nesugebame spręsti šitos krizės ir turime suprasti, jog mums būtina padaryti didelį šuolį į priekį Europoje. Aš manau, kad Europa arba bus federacinė Europa, arba iš viso jos neliks. Man atrodo, kad pasirinkimas yra būtent toks paprastas ir reikia nebe bijoti žodžio federacinė, kuomet mes kalbam apie Europos ateitį tai yra sprendimas. Nes kito sprendimo nebus ir tuomet mes turėsime tą ekonominį valdymą, kurio reikia. Turėsime tą demo, demokratinę kontrolę, kurios e, taip pat mums reikia. Turėsime tikrą e, išdą, federalinį biudžetą ir galbūt mes turėsime kada nors vieną dieną tikrą Europos kariuomenę. Aš jums sakau, mes neturim kito pasirinkimo. Federalizmas yra vienintelis sprendimas, jeigu mes norime likti vieningi globalizacijos sąlygomis ir vienintelė galimybė mums dėrėtis kaip lygiverčiams partneriams pasaulinėje arenoje bei išlaikyti mūsų ekonominę ir politinę svarbą bei svorį, taip pat apsaugoti mūsų socialinį ir ekonominį modelį. Šiandien, gegužės 9 dieną, mes turime atversti kitą puslapį. Turime užversti puslapį iliuzijų. Tų iliuzijų, pasak kurių mes galim ir taip išsikapsyti iš tos krizės ir taip pat tų iliuzijų, pasak kurių mes galime nepertvarkę savo viešųjų finansų išspręsti šitos dalykus. Mes neturime rinktis tarp solidarumo ir drausmės, tarp griežtumo ir ekonomikos augimo. Mums reikia visų šitų dalykų - ir drausmės, ir solidarumo, ir ekonomikos augimo, ir griežtų priemonių. Well, compact... Taigi, mokestinis poveikis turi išlikti, be abejo, tačiau būtina prie to pridėti ir ekonomikos augimo poreikį. Europos investicijų banko vaidmuo turi stiprėti. Visi turimi Europos fondai turi būti panaudoti tinkamai ir galiausiai eurobonai yra tas dalykas, apie kurį ilgai kalbame. Euroobligacijos yra tas dalykas, apie kurį tiek daug kalbama. Europos parlamente pagaliau reikia imtis konkrečių žingsnių. Tiesiog turime pasakyti, kad prieėmę tą projektą įgyvendinę rastume naujų lėšų, naujų pinigų ES. Gerbiami kolegos, mano, man viskas yra aišku dėl gegužės 9 dienos. Jeigu ES nori išgyventi, mums reikalingas yra federalizmas, europinis federalizmas. Federalizmas nėra kažkas, ko reikia bijoti. Tikrai ne. Tai yra mūsų žemynų ateitis, tai yra startas kurį turėtume, dėl kurio turėtume apsispręsti dabar, gegužės 9 dieną. Labai ačiū, ponė Ferhofstadt. Žaliųjų frakcijos vardu, ponas Konbendit. Koleg, merci. Pirmini, Pone pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju. Iš tikrųjų, mes turime eiti tą kryptimį, nes jeigu mes kalbame apie tai, ką Europą, kalbame apie tai, ką mums pavyko įgyvendinti, tai tuomet mes turime neišvengiamai kalbėti apie tai, ko mes turime dar siekti, kad ateitis priklausytų Europos piliečiams. Aš manau, kad nereikia lengvabūdiškai žiūrėti į tai, kas vyksta dabar rinkimų metu, nes jeigu yra Europoje demokratijos deficitas, tai mes turim uh, tai suprasti. Jeigu federacinė Europa turi būti demokratinė, tai reikia taip pat, kad jinai gebėtų spręsti problemas, dėl kurių piliečiai yra sunerime. Komet aš matau, kokie yra Graikijos rinkimų rezultatai ir kuomet matau, kad vienintelis centrinio banko sprendimas yra pasakyti, kad nėra kitų alternatyvų, tai prisiminkim, kokia buvo Europos istorija, kokia buvo Vokietijos istorija, Versalio sutartis, kuomet e, žmonėms sakoma, jog nėra kitų sprendimų, tai tuomet žmonės patys randa sprendimus ir tie sprendimai kartais būna siaubingi. Mūsų atsakomybė yra prisiminti istoriją, kai demokratinėje valstybėje kažkas sako, kad nėra kitų alternatyvų, tai visuomet toks kalbėtojas klysta, nes demokratija tai reiškia kaip tik alternatyvų ieškojimą, nes antraip neverta apskritai užsiimti politiką. Aš e, pasakysiu labai paprastą dalyką. Jeigu mes norime, jeigu nenorime, kad Graikija e, balsuotų 2, 3, 4, 5 kartus iki tol, kol paskui atsiklaupę prašys atleidimo Europos, tai tuomet mes turime diskutuoti apie tą memorandumą ir turim graikų liaudžiai kažką pasiūlyti, nes jeigu nieko jiems nepasiūlysime, tai kiti rinkimai pasibaigs lygiai taip pat. Tuo tarpu grįžti prie to memora, memorandumo jį keisti, tai nereiškia, jog reikia atsisakyti struktūrinių reformų. Tai reiškia, jog reikia iš tikrųjų užtikrinti, kad Graikija galėtų prisitaikyti prie reformų ritmo, kad Graikija nebūtų e, uždusinta tos politikos, kuri yra jai įperšama, nes antraip Graikija duos mums ultrafašistinį ultra, ultrareakcingą, ultranacistinį atsakymą ir tas atsakymas bus nukreiptas prieš mus. Toliau, Prancūzija balsavo, Prancūzijos žmonės balsavo ir aš, aišku, buvau toje laimėtojo, dabartinio laimėtojo pusėje. Aš buvau jo šalininkas, tačiau aš nesuprantu, jog kai kurie kiti europiečiai sako po tokių įtemptų rinkimų prancūzams, juk e, nepriklauso, kas laimėjo, nepri... nesvarbu, kas laimėjo, ar François Hollande, ar Nicolas Sarkozy. Jeigu šiandien dauguma prancūzų, ta dauguma aišku nebuvo labai didelė, šioje padėtyje galbūt ir buvo sunku e, kitokių rezultatų pasiekti, tai Europoje turi kilti klausimas, kas turi keistis ir kaip. Ponas Monti Italijoje. Matėm, kaip vyko municipaliniai rinkimai. Italijoje taip pat turi keistis padėtis. Yra akivaizdu, kad šiandien mes neturim kartot visą laiką to paties, tų pačių dalykų, kalbėti apie stabilumą, ekonomikos augimą ir panašiai. Mes turim suteikti viltį Europos žmonėms. Ir ta viltis neateis iš nacionalinių biudžetų. Mes, europiečiai, turime patys tą viltį suteikti, savo rankomis tai padaryti. Mūsų biudžetai yra mūsų nusavy ištekliai, tačiau gi yra teisus, mes turime sustiprinti Europos investicijų banką, panaudoti tai kaip svertą, turime renkti programą, kad Europos ekonomika taptų žaliaja ekonomika, kad būtų kūriamas darbo vietos. mes tuo būdu per Europos investicijų banką galime atgavinti Europos ekonomiką ir paskui jau biudžetinių lygmenių bus galima e, spręsti kitus e, dalykus. Tačiau neoliberali ekonomika mus atvedė į aklavietę ir reikia dabar tai pasakyti labai aiškiai visoms vyriausybės, jeigu mes nekeisime ritmo, tai visi atsidursim aklavietėj. Labai paprastą dalyką pasakysiu. Yra sakoma, jog iškyla pavojus ekonomikai. Taip. Tačiau iškyla ir kitas pavojus. Pavojus demokratijai. Jeigu mūsų piliečiai manys, kad jie nebegali daryti poveikio gyvenimui ir pokyčiams, tai istorija rodo, jog tokiomis sąlygomis E, nebus revoliucijos, kuri mus visus išgelbės. Istorija rodo, jog tuomet mes galim atsidurti siaubingoj situacijoje. Šiandien tuo tarpu mes turim galimybę pakoreguoti Europos politiką, pakoreguoti mūsų biudžetą ir suteikti Europai galimybę suvaidinti esminį vaidmenį tose pokyčiuose ir padaryti taip, kad Europos piliečiai sakytų taip, iš tikrųjų prieš 60 metų įkurta ES pasiteisino ir uh, ir, ir ateitis mums e, priklausys. O jeigu neįsim tuo keliu, tai tuomet ateitis priklausys rinkai, bet ne Europos piliečiams. Dėkuoju. Labai ačiū. Europos konservatorių frakcijos vardu žodis ponui Kelinin. Ačiū, ponia pirmininkė. Šumanas mane ir Spinelį visi gyveno daug sudėtingesnėje Europoje nei šiandien. O dabar e, nuniokota dviejų pasaulinių karų, ES atsidūrusi prie ties globaliais iššūkiais. E, tai buvo ir e, Berlyno siena, tai buvo simbolis. Europos socialinis modelis bendra žemės ūkio politika yra nauji pasiekimai. Šios politikos e, sugebėjo pasiekti kai kurių tikslų. Išsiplėtėme į rytus, atnešėme tai, kad daugeliu tautų žlugo Berlyno siena. Tačiau daug kas pasikeitė, vertinant situacija prieš 62 metus. Tačiau Europa nesikeitė. Dabar 20-ojo amžiaus sprendimai tampa 21-ojo amžiaus e, problemomis. Kodėl taip yra? Turiu vieną paaiškinimą. Žmonės nebepasitikė ES, todėl kad ES nepasitikė savo žmonėmis. Demokratija yra didžiausia Graikijos eksporto prekė, kuriai dabar kyla grėsmė. Trojka ir ES teisės aktai įstrigino graikus. Jie nebegali būti atsakingi už savo likimą. Jie tai nepriima kaip savaime suprantamo dalyko. Jie nulinko, palinko į visai kitas alternatyvas. Komunistai ir neonacijai dabar e, tapo Graikijos parlamento dalimi. Lepen Prancūzija taip pat surinko pakankamai balsų. Reikia daugiau Europoje. Dažnai taip sakoma. Tačiau man atrodo, kad šis posakis apima ir visą tai, kas bloga. Šiandien e, Šumano dieną dar kartą įsitikiname daugeliu dalykų, nes praeities sprendimai tapo šiandienos problemomis. Žymioji citata pono Reigano. Jis pasakė, kad aš esu už ES ir aš esu čia, kad padėčiau. Mažos vyriausybės gali veikti. Mes e, pastebėjome, kad ekonomikos e, gali klestėti. ES tapo didelę ekonomiką, laikas atsisakyti sienų. Daugelis e, žmonių e, sekmadienio rinkimuose išreiškė savo poziciją dėl taupimo politikos. Tačiau tai yra nesąmonė. Aš manau, kad visi nori augimo. Tai yra priemonė, o ne tikslas. Turime gaminti ir parduoti daugiau prekių ir paslaugų. ES turi daugiau skolintis ir daugiau kurti. Tačiau jau dabar valstybių skolos yra tokios didelės, kad jos jokių būdų neskatina augimo. E, ir kai kurioms valstybėms e, iškilo grėsmė bankrutuoti. Aš Manau, kad ES ateitis turi būti, par, ateitis turi būti paremta nacionaliniu augimu, demokratija. Mes manome, kad turėtume e, propaguoti savo produktus. ES biudžetas turėtų būti daug mažesnis, prioritetai turi būti kitaip sudėlioti, turi būti investuojama į mokslinius tyrimus ir naujoves. Reikia mažinti reguliavimą, skatinti konkurenciją. Prieš septynerius metus Europos parlamente e, po balsavimų dėl ES konstitucijos e, Niderlanduose ir Prancūzijoje e, ponas Bleras pasakė, kad žmonės trimituoja už, už miesto sienų, o mes klausome. Uh, Tačiau dabar trimituojama dar garsiau nei 2005 metais. Mes turime savęs paklausti, ar mes iš ties pasirengę išgirsti, ką žmonės nori pasakyti. Todėl, kad dabar reikalingi labai aiškus pasirinkimai. Mes turime dešimtmečius ekonomikos planus, mes e, galime perduoti tą finansinę naštą verslui, galime pasitikėti žmonėmis ir išklausyti jų, koks turėtų būti tinkamas sprendimas. Mes galime kartoti tą mantrą, kad e, reikėtų kurti daugiau Europos, tačiau galime ir pradėti veikti geriau. Turime e, užtikrinti, kad Briuselio valdžia būtų maža, nes pasaulis keičiasi, o Europos sąjunga vis dar susiskaidžiusi ir likusi prie savo nacionalinių kivirčių. Ačiū. Dank, Ačiū. Kolega, dabar kolega Farač, dvi minutės. Well, Dėkoju. Kokia laiminga Šumano diena ar Europos diena vyksta e, įvairiausi šventiniai renginiai. Ponas Šulcas štai džiugiai kalbėjo apie savo uh, meilę Europai, aistrą Europai. Ir net angliškai pareiškė tą savo susižavėjimą Europą. Tačiau, na, nežinau, ar tie, kurie šiandien, e, sakydami tą savo ugningas kalbas, labai jomis tiki. Mes e, švenčiame šią dieną gegužės 9, bet tikroji pergalė vyko gegužės 8. Ir pirmą kartą, tuomet paskutinį kartą, tiksliau, vokiečiai bandė sutraiškyti Europą ir gavo atkirti. E, De, Gegužės 9-ąją švenčiame pergalę prieš tuos, kurie bandė sutraškyti demokratiją. Na, o kuriant bendrą Europą, vėlgi bandoma buvo šiek tiek paminti demokratiją. Bendra valiuta, sako, yra geras dalykas. Bandoma Sako, sakoma, kad buvo bandoma veikti taip, kad vėl nebebūtų įmanomas karas, tačiau geri ketinimai žlugo Jugoslavijoje. E, ir šiandienos Europa yra tikras titanikas jis tuoj ims ir ekonomiškai paskes. Europos Sąjunga įkalino save euro problematikoje. Tai yra didžiulis pavojus visam žemynui. Gali nutikti taip, kad įvyks didžiuliai socialiniai sukretimai, gal net revoliucijos kai kuriuose šalyse. Nes į tas revoliucijas žmonės įstums neviltis. Tačiau kita vertus tai gali būti ir šansas, kurio nereikėtų praleisti. Tam tikras demokratinis maištas, judėjimas prasidėjo Suomijoje. E, vyksta judėjimas į kairę, į dešinę, atsiranda naujų kairių ir dešinių judėjimų. Tačiau ar tai tikrai gera naujiena? Štai ką šiandien matome Graikijoje. Praėjusį sekmadienį e, įvyko e, rink, Vykę rinkimai priminė Vokietijos rinkimus 32 metais ir e, paaiškėjo, kad kyla nacionalsocializmas kitos rūšies. Ir matyt, šaliai būtų naudingiau pasitraukti iš eurozonos. Be abejo, aš pasisakau už Europą, tačiau reikia remtis bendradarbiavimu, priekybos santykiais, dėrybomis, visiems susėdus prie bendro stalo. Reikia tartis, kad būtų galima užtikrinti tam tikrus sprendimų prieimimą tą privalome daryti, tačiau ne, negalėsime atlikti tokios užduoties, jeigu būsime prašomi slėptis visi po bendra vėliava, nes tai nebėra vėliava, kuri atstovauja Europos tautoms. Dėkui. Ačiū ponui Faradž. Jarik, trys minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti Europos parlamentui ir jo pirmininkui. Ačiū už mūsų kolegai Migeliui Portas pareikštą užuojautą. Žmonėms realybė šiandien Europos nebėra tokia, kokia ji buvo piešiama. Dabar e, reikalinga perorientuoti ES pasirinkimus, nes priešingų atveju gali kilti rizika, sprogimo rizika, kuri turės e, didžiulių neigiamų pasiekmių Europos žmonėms. Žinome, kad nedaugelis sukaupė turtus, privatizuodami juos ir panašiai, ir visa tai yra neteisinga. Šiandien Europa veikia neefektyviai, tad turime padaryti kuo greičiau reikiamas išvadas. Reikia būtinai atsižvelgti į tai, kas įvyko pastarosiomis dienomis. Matome, kad Rumunijoje buvo atmestas ir Olandijoje taip pat griežto taupimo planas. Prancūzija laimėjo François Hollande E, pralaimėjo vietiniuose rinkimuose Italijoje, Ispanijoje, Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje tos partijos, kurios irgi pasisakė už griežtas taupimo priemonės. Įvykiai Graikijoje. Na, galiausiai reikia gerbti Graikijos žmonių balsavimo rezultatus, kartu su kairiaisiais reikia išgoti naujo kelio ir atmesti trojko siūlytų sprendimus. Negalima pritarti ponos, ponos Sarkozy ir ponios Merkel pasiūlyto biudžeto projekto, nuolatinio taupimo priemonių dėgymo. Mes matome, kad reikia ieškoti naujo kelio. Būtina tą kelią atrasti, būtina rasti naują socialinio, ekonominio ir ekologinio vystimosi paktą, numatyti specialias nuostatas, kur būtų numatytas specifinis Europos investicijų banko ir Centrinio banko vaidmuo Būtina, kad auktų žmogų perkamioji gale, kad žmonės turėtų darbą ir jaustus jame saugus. Būtina, kad būtų kuriamos naujos viešosios paslaugos, kad keitusi, keistusi ekologinių požiūrių mūsų žemynas. Galimybių yra daug. Europos investicijų bankas, kur bankas yra svarbi institucija, jau kapitalas turėtų aukti. Struktūriniai fondai. Taip pat e, mokės, apmokestinimas finansinių sandorių, e, kapitalo apmokestinimas būtų puikiai priemonė investicijoms į žmogiškai kapitalą. Galima būtų taip pat pridėti ir Europos centrinio banko vaidmenį, kuris dirbtų ne pats savo, o Europos valstybėms. Reikėtų taip pat įdėkti minimalų darbo užmokestį ir numatyti minimalias pajamas ES. Reikėtų numatyti kovos su skurdu efektyvesnės priemonės. Tenka paskelbti moratoriumą daliai praeities skolų reikia kreiptis Europos centrinį banką ir prašyti skolinti tiesiogiai valstybėms apie 1 procentą maždaug, už 1 procentą palūkanų. Ir manau, kad taryba ir komisija turi parengti ataskaitą už tai, kai buvo panaudotas 1 milijardas eurų, kuriuos Centrinis Europos bankas paskolino privatiems bankams. Kaip buvo panaudoti šie pinigai? Kyla didžiulės grėsmės, tad tikiuosi, kad parlamentas taps tuo forumu, Europos forumu kur bus išklausomi ekonominio ir socialinio komiteto atstovai, profesinių sąjungų atstovai, nacionalinių parlamentų atstovai, kad jie turėtų čia tą erdvę, kur galėtų diskutuoti apie ES ateitį. Ačiū. Labai ačiū, kolega Lijarik. Dabar e, Sosa Wagner, vieną minutę. Kolegos, dabar vyksta gili polemika Ir tai vyksta sutarčių kontekste ir ekonomikos augimo kontekste. Galbūt kai kam atrodo, kad ekonomikos augimas yra dabar sugalvotas dalykas. Praeitėje priimtas stabilumo ir augimo paktas. Būtent todėl didelė dalis Europos politikų, tarp jų ir regioninės vystimasis ir sanglaudos politika, yra orientuotas tam tikrų būdų ir e, būtent todėl aš norėčiau pasakyti, jog neturėtų būti neturėtų būti mažinamos lėšos, bent taip aš manau neprisijungus frakcijos vardu. Labai ačiū, noriu pasakyti, kad plojimas kalbėtojų kalbant nėra mūsų